Il Presidente. Buongiorno, buongiorno. Labas rytas visiems. Allora, la seduta è aperta, cominciamo con... Taigi, pradėsime pirmiausia nuo balsavimo rezultatų dėl ketvirtojo pakeitimų komplekto dėl bendrosios rezoliucijos e, susijusios su ES bendraisiais veiksmais kovojant su COVID pandemija ir jos padariniais. Rezultatus netrukus pamatysite ekrane. 53 pakeitimas atmestas. 54 pakeitimas atmestas. 76 atmestas. 43 šios dalies pirma dalis patvirtinta, antroji dalis atmestas priimta. Taip pat 48 pakeitimas priimtas, 77 atmestas, 24 patvirtintas, 45 dalis patvirtinta, 18 pakeitimas atmestas, 17 pakeitimas atmestas. 25 pakeitimas priimtas. 8 pakeitimas priimtas. 9 pakeitimas taip pat priimtas. 78 pakeitimas atmestas. 51 dalies pirmoji dalis patvirtinta. 51 dalies antra pusė patvirtinta. 51 e, pirmo pakeitimo trečioji dalis patvirtinta. 30 pakeitimas patvirtintas. Pirmasis pakeitimas atmestas. 52 paragrafo pirma dalis patvirtinta. 52 antra dalis patvirtinta. 52 trečia dalis patvirtinta, 52 ketvirta dalis patvirtinta, 53 pirma dalis patvirtinta, 53 antra dalis patvirtinta, 55 pirma dalis patvirtinta, 55 antroji dalis patvirtinta, 22 pakeitimas patvirtintas. B konstatuojamoji dalis patvirtinta. 31 pakeitimas atmestas. Taigi, dabar pereisime prie pirmosios šiandienos balsavimo dalies ir balsuosime dėl šių dosijų. Konkrečiosios priemonės, kurios numato išskirtinį lankstumą Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimui specialiųjų priemonių e, įvedimas, kad galėtume spręsti problemą susijusią su COVID protrukiu. Taip pat kalbame apie specialiasias priemonės susijusią su COVID poveikiu žuvininkystai ir žemės ūkiui. Na ir paskutinis balsavimo klausimas bus e, medicininės priemonės ir prietaisai. Balsuosime tą pačią tvarką kaip vakar. Man atrodo, kad dabar jau visi puikiai išmoko. Pirmoji balsavimo dalis truks nuo 9 iki 10 valandos. Balsuoti jau galite iki 10 valandos. Rezultatus paskelbsime 12 val. 30. Visus, mm, dėl visų klausimų šiandien balsuosime vardiniu būdu. Nariai galės pasitikrinti balsavimo rezultatus, pažiūrėję į dokumentus, kurie bus paskelbti šiandien parlamento plenarinio posėdžio interneto svetainėje. Taigi, susitiksime vėl plenarnėme posėdėje 12.30 šioje salėje ir tada išgirsite pirmojo balsavimo raundo rezultatus. Ačiū. Il presidente. Ciao Marco. Buongiorno. Buongiorno. Labą dieną. Labą dieną visiems. Sveiki susirinkę vėl. Tęsėme posėdį. Pirmojo balsavimo rezultatai yra tokie. Dėl pakeitimų. Pirmas pakeitimas yra atmestas. Antras atmestas. Trečias pakeitimas atmestas. Dėl Trečias pakeitimas dėl uh, struktūrinių priemonių atmestas, antras atmestas, ketvirtas atmestas, pirmas patvirtintas, dėl 00932020. Pirmas pakeitimas atmestas, devintas patvirtintas, antras atmestas, dešimtas priimtas, vienuoliktas priimtas, trečias pakeitimas atmestas, dvyliktas pakeitimas priimtas. 13 pakeitimas priimtas, 14 pakeitimas priimtas, 4 pakeitimas atmestas, 15 pakeitimas priimtas, 5 pakeitimas priimtas, 6 pakeitimas priimtas, 7 pakeitimas priimtas, 8 pakeitimas priimtas, 16 pakeitimas atmestas. 00982020 e, medicinos priemonės. Pirmas pakeitimas priimtas. Antras pakeitimas priimtas. Trečias pakeitimas priimtas. 4D pakeitimas priimtas. Taigi tokie buvo rezultatai. Pereiname prie antro balsavimo dėl biudžeto, taisomojo biudžeto pirmo, antro taisomojo biudžeto, lankstumo priemonės mobilizavimas 2020 metams, lankstumo priemonės panaudojimas 2020 metams, nenumatytų Išlaidų rezervo mobilizavimas 2020, išimtinis lankstumas, panaudojimas struktūrinio struktūriniam fondam, konkrečios priemonės dėl COVID-19 krizės specifinės priemonės, konkrečios priemonės dėl COVID-19 protrukio žuvininkystės sektorių ir medicinos priemonės. Ir galiausiai balsuosime dėl bendro pasiūlymo, dėl rezoliucijos, dėl e, bendrų ES veiksmų, dėl COVID-19 e, protrukio ir padarinių. Nuo dabar pradedame balsuoti. Balsuosime iki 13.30, taigi prašom balsuoti. Rezultatai bus paskelbti ketvirtą valandą. Ačiū. Bene. Come va, Marco? Questi emendamenti qua.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 Test, test, test, test. 1, 1, 2. Voilà, test 1. OK, t'as bon son.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 Il Presidente. Grazie, buonasera. Buonasera. Sveiki. Tęsėme posėdį. Aš esu gavęs iš tarybos poziciją dėl pirmojo svarstymo susijusios su bendrijos statistika migracijos ir tarptautinės apsaugos srityse. Taip pat dėl reglamento susijusio su elektroninė informacija, susijusio su, jūrų, su prekių transportu, dėl reglamento susijusio e, su minimaliu e, darbo ir polisio laiku vairuotojų, e, taip pat dėl vietos nustatymo tachigrafų pagalba. Taip pat pozicija dėl reglamento E, susijusios su trans, kelių transportu, tai yra reglamentas 1071, 1072, 1024, taip pat dėl direktyvos susijusios su kelių transporto vairuotojų e, komandiravimu, e, dėl minimalių reikalavimų pakartotiniam vandens naudojimui. Pavadinimai šių dokumentų bus pridėti prie šios dienos posėdžio protokolo ir turime dabar tris mėnesius mėnesius parlamentas, e, kad galėtume e, išreikšti savo poziciją ir e, ji, tas laikas prasideda balandžio 16 dieną. Dabar skelbiu rezultatus. 697 balsavo dėl pirmo taisomo biudžeto, 699 už, 20 prieš, 77 susilaikė, priimta ir galutinis balsavimas dėl antrojo taisomo biudžeto balsavo 696 už 691, prieš 4 susilaikė vienas priimta. Galutinis balsavimas dėl lankstumo priemonės 20 metams mobilizavimo 696 balsavo, 603 už, 18 prieš, 75 susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dėl lankstumo priemonės mobilizavimo 10 metams. 625 nariai balsavo, 665 už, 10 prieš, 20 susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dėl nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimo 20 metams e, balsavo 696 nariai, 690 už, 4 prieš 2 susilaikė. Priimta. Toliau galtinis balsavimas dėl e, specialių konkrečių priemonių e, Europos struktūrinių investicinių fondų naudojimui. Dalyvavo balsavime 696, 689 už, 6 prieš 2 vienas susilaikė. Galutinis balsavimas dėl konkrečių priemonių COVID-19 kriziai įveikti nustatymo. 626 nariai balsavo, 686 už, 7 prieš, 3 susilaikė. Patvirtinta. Galutinis balsavimas dėl konkrečių priemonių COVID-19 protrukio poveikių žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti. Dalyvavo balsavime 696 nariai, 671 už, 10 prieš, 15 susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dėl e, medicinos priemonių. Balsavime dalyvavo 696 nariai, 693 už, vienas prieš, du susilaikė. Patvirtinta galutinis balsavimas dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos, es suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais. Balsavo 624, 395 už, 121 prieš, 128 susilaikė. Patvirtinta. Ar rezoliucija dėl ES derintų veiksmų yra tokiu būdu patvirtinta. Dabar keltas pranešimai. Dėl patvirtintų galutinių tekstų pasirašymo, tai yra taisomasis biudžetas numeris 1 ir taisomasis biudžetas numeris 2 pagal 96 parlamento darbo tvarkos taisyklę, bus perėta prie pasirašymo ir kartu su tarybos pirmininku aš pasirašysiu taip pat du dokumentus dėl lankstumo priemonės mobilizavimo 20 metams ir taip pat vieną tekstą dėl nenumatytų išlaidų skirto rezervo mobilizavimo 2020 metams. Šių tekstų pavadinimai bus paskelbti šiandienos posėdžio protokole. Taigi pasirašysime dabar šiuos tekstus. Dėkoju. posėdžio protokolas, 16-17 dienos posėdžių protokolai bus tvirtinami iki kitų posėdžių. Jeigu niekas neprieštarauja, galime iškart perduoti primtus tekstus tiems toms institucijoms, kurioms jie yra skirti. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti kolegoms už kantrybę, už tai, kad buvo įmanoma dirbti pagal šį naują metodą. Mūsų parlamentas iš tiesų dirbo, sugebėjo tą padaryti ir po truputį prie to jau priprantame. Priprantame prie darbo per atstumą ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Svarbu, kalbant ir apie patį rezultatą, ir apie galimybę dalyvauti. Dalyvavimas buvo platus, aktyvus mūsų darbe. Aišku, aš norėčiau paraginti jūs visus ir toliau išlikti aktyviems šiuo momentu, šio, esančioms neįliniams aplinkybėms. Prieš keletą dienų prieš ke, ke, mirė labai didis rašytojas, kuris pasirinko Europą kaip savo gimtinę. Ir aš norėčiau baigti jo žodžiais. Jis yra pasakęs, ir parodęs, kad yra įmanoma gyventi gyventi net esant labai sudėtingiams laikams. Polveda, aš manau, kad šis rašytojas iš tiesų yra